šitą parlamento sprendimą pagal 7 straipsnio 9 dalį aš pateiksiu pačiam ponui Albertinį. 2014 m. vasario 6 dieną aš nusprendžiau pagal mūsų 153 straipsnio 3 dalies A punktą pateikti papeikimą ponui Godfrey Blum. Ir šitas papeikimas jam buvo pateiktas, mes gavome patvirtinimą apie gavimą. Ponas Bliumas priklauso ECON bei FEM komitetams ir jie buvo informuoti pagal mūsų darbo tvarkės 153 straipsnio pirmąją dalį. Ponas Bliumas per dvi savaitės nuo mano laiško gavimo gali pateikti biurui savo pretenzijas.